Dear colleagues, Mėly kolegos, galim pradėti posėdį, bet prieš pradedant posėdį aš turiu visų kolegų paprašyti tylos minutę pagerbti tai, kas atsitiko šiandien Zaventėm orose. thank you very much. Labai ačiū. Devintas darbo tvarkės klausimas. Pirmininko pranešimai dėl e, koordinatorių rekomendacijų priimtų kovo 21 dieną. Koordinatorių rekomendacijos elektroniškai išplatintos, jeigu niekas neprieštarauja, tada galim skelbti, kad jos paritvirtintos. O dabar galim pradėti balsuoti prieš pradedant balsuoti. E, pono Mikolacič prašymas norėčiau paskelbti. Jis prašo, kad būtų balsuojama vardiniu būdu dėl 36, 37 ar 38 pakeitimų. Reikia patikrinti, kas balsuoja už, kas balsuoja prieš. Balsuokime. Everybody voted? Ar visi balsavote? Ne. Puiku, balsavimas baigtas. Prašymas atmestas. O dabar galime pradėti balsuoti. Pirmas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. E, penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, Tikriname. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Pone Somer, atsiprašau, kad vėluoju, bet aš neatsinešiau kortelės. Ar galėčiau balsuoti rankos pakelimu? Ačiū. Ar galėtumėm paprašyti jūsų padėjėjos, kad nueitų atnešti jūsų kortelės, kuo greičiau? 109. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Viskas padaryta. Baigime balsuoti priimta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37 pateiktas pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarauja Mikolačiko e, pakeitimui žodžiu? Dabar balsuojame be pakeitimo žodžiu. Dviem dalimis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 41 atskrenda, atkrenta. 42 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisnis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 45 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 46 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 54 pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61 suderinamas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, priimta. 84 už, prieš, susilaikė, priimta. 87 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas elektroninis Pone Zomer, jau dabar turit kortelę? Puiku. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Now we can go to the next item. Tuomet periname prie kito mūsų darbo tvarkės. Periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Balsuosime dėl rezoliucijos, dėl privalomo e, kilmės šalies arba vietovės žymėjimo ant tam tikrų maisto produktų ir Balsuokime. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 28. Už, prieš, susilaikė atmestas. 31. Už, prieš, susilaikė atmestas. 30. Už, prieš, susilaikė atmestas. 29. Dėl dviejų dalių pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Balsuoti baigiame. Ir visi balsavo, tikiuosi, pritarta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 36. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 34. Už, prieš, susilaikė atmestas. 35 už, prieš, susilaikė atmestas. Trisdešimt devintas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 38. Pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis už. Antroji dalis atkrenta, nes pirma, pirmąją dalį atmetėme. 37. Už, prieš, susilaikė pritarta. 41 ir 42 ir 43 yra tapatus, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 40 už, prieš, susilaikė pritarta. 44 už, prieš, susilaikė atmestas. 45. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę patikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 47 už, prieš susilaikė atmestas. 46 už, prieš susilaikė pritarta. Taip pat reikėtų dėl 50 prieš susilaikę atmestą. 52. Už prieš susilaikę atmestą. 51. Už prieš susilaikę atmestą. 53. Už pirmoji dalis. Už prieš pasbė patikrinkime. Ar visi balsavo? Baigti. Atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas. Už, prieš, susilaikė atmestas. 55 už, prieš, susilaikė, pritarta. 56 už, prieš, susilaikė, atmestas. 57 už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Balsuoti baigėme. Pritarta. 58 už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš susilaikę atmestą. 60 už prieš susilaikę atmestą. 62 už prieš susilaikę atmestą. 65 pirmoji dalis už prieš susilaikę atmestą. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė pritarta. Už prieš susilaikė atmesta. 66 ant pirmoji dalis už, susilaikė pritarta. 66 antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 68 už, prieš, susilaikė atmesta. 69 už, prieš, susilaikė atmesta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 70 už prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime. Ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Pritarta. 71 už, prieš, susilaikė, pritarti. 72 už, prieš, susilaikė, pritarti. 73 už, prieš, susilaikė, pritarti. 74 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 74 antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Simšim penktas, simšim šeštas už prieš susilaikė atmestą. 81 už prieš susilaikė pritarta. Septyniasdešimt aštuntas už prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis. atsiprašau, 78 atkrenta, sako pirmininkas, nes mes pritarėme 81, todėl nereikia balsuoti dėl 78. Ir nebalsuosime dėl 79. O turime balsuoti dėl 80. Kristofo Frielner e, žodžiu teikiamas pakeitimas. Norite pristatyti? tą pakeitimą. Tuomet balsuojamas dėl 80 su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaikė atmestas. 83 už, prieš susilaikė, patikrinkime, kai balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 87 už prieš atmestas. 86 už prieš susilaikę Patikrinkime. Ar visi balsavo, tuomet balsuoti baigiame. Pritarta. D dabar dėl 85 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 84 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau dabar dėl 82 dviejų dalių pirmo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis atkrenta, balsuojame dėl 88, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89 dėl dviejų dalių kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, e, atmesta. 85 susilaikė atmesta. Tai bus uždarytas. 96 už prieš susilaikė atmesta. 93 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 94 atsiimtas, toliau 91 pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta. 92, dėl jo nebalsuojame, dabar dėl 97 už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. 104 e, toliau. Už prieš susilaikė atmesta. 103. E, Už prieš atmesta. 108. E, Už prieš pritarta. už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau 111 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarti. Šimtas aštuonioliktasis toliau. Už prieš susilaikė atmestą. Patikrinkime. 100, dėl 118. visi balsavo, balsuoti baigėme tuomet, atmesta. Toliau dėl 115 balsuojame už, <clears throat> prieš, susilaikę atmestą. 120 pakeitimas už, prieš, susilaikę atmestą. 113 pakeitimas už, prieš tikrinkime. Nematau daug rankų. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar dėl 119, kas už kas prieš susilaikė atmestas. 121 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 106 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar dėl 107 balsuojame, nes 116 atlentas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Dėl 105 už prieš susilaikė atmestas. 117 už prieš susilaikė atmestas. Dėl 109 dabar už prieš susilaikė pritarta. 108 už 108 atkrenta, nes pritarėme 174. Toliau 110 e, už, prieš susilaikę atmestas. 112 už, prieš susilaikę. Pasitikinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar dėl antrojo pakeitimo balsuojame už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. Balsuojame dėl 105 pakeit... E, pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, kaip balsavome. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme? Pritarta vienam balsui per svėrus. Labai sunku susigaudyti, nes frakcijos balsuoja ne, ne vienodai. Toliau, šeštas pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavome. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme atmestą. Norėčiau paprašyti socialistų kelti rankas. Dabar balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Už, prieš, susilaikė. Dėl devintojo pakeitimo. Už, prieš, susilaikė susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 14 už, prieš, susilaikė atmesta. 18 pakeitimas. Jis atkrenta. Dabar balsuojame dėl 17 pakeitimo už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 16 pakeitimas už, prieš, tikriname. Balsuoti baigiame. Bal... Pritarta. Dabar balsuojame dėl 19 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, tikriname, kaip balsavome. Ir visi balsavo, balsuoti baigėme, pritarta. 21 už, prieš, susilaikė atmestas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 25 už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė, tikriname. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme? Atmesta. Dabar dėl 24 pakeitimo už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dėl 26 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dėl pirmojo pakeitimo už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo priimti rezoliuciją su pakeitimais, kas už. Tikriname elektroniškai, žinoma, kas už. Balsuojame, sako pirmininkas, elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame.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 Gerbiami kolegos, tęsime balsavimą. Ir net jeigu ir dar viena, net jeigu įvyko dar vienas teroristinis išpalis metro. Pradėsime balsuoti dėl Zika viruso protrukio. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21 pakeitimas, sudentas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 91 pakeitimas, kas už kas prieš, kas suslaiko patvirtinta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko Patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 4 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 9.2 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 31 atkrenta, 32 pakeitimas, kas už kas prieš, kas suslaiko, patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar FEM 5 pakeitimas dėl 18 dalies. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko? Patvirtinta. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas suslaikė? Patvirtinta. 37 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas suslaikė? Patvirtinta. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Balsuosime dėl 44 pakeitimo antros dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 9.3 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 9.4 pakeitimas ir 47 identiški pakeitimai. Kas už? kas prieš, kas suslaiko, patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko, atmesta. Balsuosim dėl 48 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas suslaiko, atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas suslaiko, atmesta. 50 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 52 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau dėl konsultuojimų dalių. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Kas antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas suslaiko patvirtinta? Penktas pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Fem vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Fem du, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar balsuosim dėl devinto pakeitimo antrosios dalies. Nes pirmo dalis atkrito. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? Toliau dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Toliau vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Dvyliktas pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Okay. The next vote will be. Toliau balsuosime dėl. Ir ponė Dėlair tai yra. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl tolesnio būsimo balsavimo. Uh, E, labai sunku balsuoti už arba prieš šiandien, nes prieštaravime labai aiškiai pasakyta, kad reikalaujame Europos komisijos nepratesti leidimo. Uh, E, greičiau e, turėtų būti pateiktas tik pasiūlymas. Mes turėtumėm galvoti apie vidutinės trukmės ateitį, apie tolesnę perspektyvą. Turim galvoti apie piliečius, kurie nori sveiko maisto ir apie ūkininkus, kurie e, jų vartojamas medžiagas labai gerai pažįsta ir šiuo metu išgyvena labai rimtą krizę. Iki plenarinio posėdžio mes su kolegomis dar pasistengsime parengti pakeitimų, kurie suteiktų valstybėms narėms ir Europos komisijai labai aiškių pasiūlymų, labai aiškų mūsų pozicijos pristatymą norėtumėm parinkti parengti iki plenarnio posėdžio. Ačiū pirmininkė. Okay. Uh, Gerai. Tai prieš tai balsuosime dėl keleto frakcijų pateikto pasiūlymo. Pradame balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas pasiūlymas iš e NF atkrenta. Baigiame balsuoti. Jeigu kas nors norėtų išėti iš salės, prašytume tą padaryti greitai nes po vienos minutės pradėsime svarstyti kitą darbo tvarkės punktą. abbiamo gelato. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentina Alfi. Per... Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos, turbūt geriausias mūsų atsakas būtų tęsti darbą. Todėl siūlau eiti prie kito darbo tvarkės punkto tai yra Envi delegacija į Monrealį. ICAO, KEP 10. Dėl šio punkto žodį suteiksiu delegacijos pirmininkiai, poniai Gerling, kad ji mums pristatytų informaciją, o po to vyks diskusijos. Pone Gerling, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, aš neatsinešiau savo užrašų. Labai atsiprašau. Bet dėl šio ryto įvykių atvykau tiesiai čia. Ir mano sesė turėjo atskristi, tai man visiškai iškrito iš galvos tie užrašai. Aš tikiuosi, kad visi matėte ataskaitą raštu. Ten aprašytas mūsų delegacijos vizitas. Mes ten vykome pakankamai sudėtingomis aplinkybėmis, nes parlamentui buvo nesuteikta galimybė apsilankyti KE posėdyje, susitikime. Ir dėl to mes nuvažiavome, jausdamiesi, kad nelabai svetingai ten mūsų, mūsų norėjo sutikti, bet kaip e susitikimas yra labai techninio pobūdžio. Ir mes nedalyvavome to susitikimo plenarinėse dalyse dėl sekretariato darbo ir komisijos atstovų e, Monrealyje. Vis tik tai, nors plenarinėse sesijose nedalyvavome, mes vis tiek labai stipriai pasistumėjome į priekį per tas porą dienų, kol ten buvome. Vyko bent keli dvišaliai susitikimai greta oficialių sustikimų kaip kontekste, bet e, vis tiek buvo aišku, kad tie žmonės, kurie ten buvo atvykę, yra daug žinių turintys, labai kompetitingi, išmanantis apie rinkos mechanizmus ir mums tikrai buvo naudinga su jais susitikti. Taigi, iš pradžių vyko keletą susitikimų su NVO, tai buvo labai naudinga, apskritai paėmus. Taip pat susitikome su kai kuriom kitom organizacijom, įskaitant oro uostų val, val, vadovų instituciją. Jie yra JATOS e, skaitą organizacija. Taip pat vyko susitikimai su kai kurių valstybių atstovais. Nors nesusitikome su pora labai svarbių valstybių, viena iš tokių buvo Kinija, su jų atstovais nesusitikome iš dalies todėl, kad tuo metu vyko kiniečių naujieji metai. Bent jau mums tokią priežastį pateikė. Aišku, labai gaila, nes Kinija yra labai svarbi visam šitam klausime. Taigi dėje negavome jų nuomonės. Bet galėjome pasikalbėti su kitais partneriais. Daugiausia tai buvo ES valstybės narės. Sustikome su juom ir po vieną, ir kartu. Tai, manau, buvo labai irgi naudingas susitikimas nes aišku, kad turėsime dirbti kartu asamblėjoje, taigi buvo labai naudinga mm, jų nuomonę išgirsti. Taip pat ir su Kanados atstovais susitikome, buvo ir labai naudinga, jų išvalgos buvo labai praverčios. Su JAV atstovai susitikome, nors kažko labai svarbus nesužinojome to susitikimo metu. Taigi vizitas tikrai neprasidėjo labai sklandžiai, bet baigėsi, manau, pakankamai neblogai. Nes taip pat mes labai aiškiai pasiuntėme žinutę apie savo e, poziciją, bet reikėjo elgtis atsargiai, kad, e, kad nesusilauktume neigiamos reakcijos. Mes kalbėjom apie e, laikrodžių sustabdymo mechanizmą, laikino sustabdymo mechanizmą. Taigi tie visi klausimai buvo labai e, jautrus ir mums reikėjo, kad visi mus teisingai suprastų. Mm, tai mes kalbėjome aiškiai, bet e, tikrai nebuvome labai užsispyrę ir nelankstus. Ir manau, kad iš mūsų tikėjosi beje, kad būtumėm labiau diplomatai negu politikai, nors mums tai yra netaip įprasta sustikome su IKAO pirmininku ir mano galva tai buvo labai naudingas sustikimas naujų žinių prasme. Viską naujoje šviesoje pamatėme. Jis pats, man atrodo, kaip asmeninį tikslą išsikėlė tai, kad rugsėjo mėnesį būtų patvirtintas e, svarstomas mechanizmas ir mums labai taip pat patinka tie tikslai dėl e, anglies e, dvinių išmetimo jie susitarė dėl tų tikslų, tai jau vien tai yra labai džiugu. Taigi mes džiaugiamės dėl to, pasveikinome su tuo IKO pirmininką, pasakėme, kad norėtume dalyvauti kitame susitikime, kuris vyks gegužės mėnesį. Ir pirmininkas mus patikino, kad jis tikrai neprieštaraus tam, kad Europos parlamentas sudarytų ES delegaciją. Jis būtų delegacijos dalis, dalimi. Tai tiek turbūt žinių ir štai ko mums pavyko pasiekti per tas dvi dienas. Aš atsiprašau, kalbėjau be savo užrašų, tai gal kažką pamiršau, jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite, atsakysiu. For... Labai ačiū už pastagas prisiminti, kas įvyko per šį vizitą. Ar kolegos dalyvavę tame vizite norėtų pasakyti. Ponas Belet, taip. Ačiū pirmininkė, aš noriu paremti ponę Gerling. Ji puikiai pristatė viską, kas įvyko ir aš noriu pasidžiaugti jos pirmininkavimu. Vizitas buvo puikiai suorganizuotas ir sveikinu taip pat sekretoriatą. Mes žinome, kad dėrybos nėra lengvas darbas, mes puikiai tą suvokėme ir programa buvo labai svarbi. Ir e, su komisijos tarnybomis taip pat buvo labai gerai bendradarbiaujama ir turim už tai taip pat padėkoti. Julia Gerling e, pakalbėjo, kad ten besilankant buvo užfiksuoti du svarbus e, pasiekimai. Du standartai tarsi buvo patvirtinti. Tai jau yra žingsnis į priekį, bet aišku, tai nereiškia, kad viskas yra padaryta pakankamai gerai. Kitas svarbus elementas, kaip jau buvo pasakyta ponios Gerling, E, pasauliniais rinkos, e, pasauliniai rinkos mechanizmai, kurie dabar yra kuriami. Tikimės, kad jie bus patvirtinti gegužės mėnesį, o, o aprobuoti e, rugsėjai spalį. Dėl to, kas dabar pateikta dėl IKAO, kelia skirtingų jausmų, skirtingų vertinimų. Mes nekalbam apie LTS ar kažką alternatyvaus, mes kalbam apie kompensavimo mechanizmą, kuris nėra geras, bet jis nėra ETS e, kompensavimo mechanizmas numato labai daug išimčių daugelį valstybių. Ir dėl to e, mes nei kiek nesidžiaugiame. Žinoma, visos problemos atsiskleidžia nagrinėjant detalės, bet e, tai, kas mums dabar pateikta svarstyti, turi būti įvertintas iš visų pusių. Žiulija kalbėjo, kad mes turim kalbėti apie laiko stabdymo mechanizmą ir dabar žinome, kad e, laikas bėga ir pagal ataskaitą, pagal studiją, kurią atliko Europos parlamentas, mes žinome, kad nacionalinės aviacijos klausimai bus svarstomi e, per artimiausią dešimtmečią turbūt e, iki 25 metų e, dėl CO2 emisijų. Šiuo metu mes kalbam, kad civilinė aviacija sudaro 2-3 procentus pasaulinių emisijų. Ir panašu, kad tas skaičius gali išaukti iki 20 ar 30 procentų. Akivaizdu, kad uh, tarptautinė aviacija per artimiausius metus turės labai didelį uždavinį nuveikti. Aš tikiuosi, kad šis kompensavimo mechanizmas bus suderintas, dėl jo bus susitarta, bet tai nebus galutinis taškas. Mes turime siekti e, drąsesnių tikslų ir turėtumėm šiame parlamente kalbėti apie e, E, iššūkių susijusių su vadinamoju laikrodžio sustabdymo mechanizmu. Jis nebus idealus, bet tai yra svarbu žingsnis į priekį. Jeigu jis bus patvirtintas, mes norėtumėm, kad parlamentas e, jam pritartų. Be abejo, mes turėtumėm siekti labai greito peržiūros mechanizmo. Tai būtų vienintelis būdas mums susitarti dėl tokio mechanizmo bet diskusija parlamente jau turės prasidėti ir žiūrėsim, kaip reikalai klosis iki metų pabaigos. Ačiū. Dėkui. Kiti kolegos. Ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir kolegoms. Ir galiu pasakyti, kad mes padarim labai rimtą darbą. Šis vizitas buvo sudėtingas. Nebuvo aišku, ar bus įdomių diskusijų ar ne. E, iš pradžių atsto, IKAO atstovai nenorėjo susitikti su Europos parlamento atstovais, todėl dėkoju kolegoms už tai, kad jie vis tik atėjo. Ir labai svarbu, kad vyksta reikšmingų posėdžių. Mūsų tikslas turėtų būti rasti pasaulinį sprendimą oro uostų e, taršai sureguliuoti. E, šiuo metu dėrybos dėl klimato vyksta labai lietai. Ir atvirai šnekant, Paryžius e, nepasiekė puikių rezultatų. Aš sakyčiau, kad tai tik tai pirmas žingsnis. Dėl IKAO čia su ja dėrybos vyksta dar lėčiau. E, tikslas dabar nuo 2020 metų užtikrinti neutralų CO2 didėjimą, augimą. Ką tas iš tiesų reiškia? Net nekalbama apie e, mažinimą bendrai. Tai yra pirma problema. Ir tai yra ypač e, įspūdinga, nes pati pramonė tarptautinė aviacijos organizacija JATA išsikėlė tikslą sumažinti emisijas 50 procentų iki 2050 metų. Apie tai mes turime kalbėti su ICAO. Pramonė pati keliasi e, mažiau ambicingus tikslus negu ICAO Taigi, tas augimas, vadinamas neutralus anglės dvideginio požiūrių, e, yra tik tai popierinis siekis. Realiai sumažėjimo jokio nebus. Bus tik tai vadinamos kompensacijos. Avialinijos turės mokėti už emisijas. Nebus visiško emisijų mažėjimo. IKAO administracija laikosi nuomonės, kad susitarimas gali būti pasiektas tik tai tada, jeigu anglės dvideginio neutralumo siekiai bus sušvelninti. E, industrializuotos valstybės laikosi ypatingos pozicijos, pavyzdžiui, Europa ir Junktinės Amerikos valstijos ir mes suprantame, kad jos kalba apie 2021 metų tikslo gyvenimo. Kitos valstybės, tokios kaip Kinija, tik tai po 2024 metų galės sukurti panašią sistemą. Taigi tai yra papildoma problema. O Paryžiuje buvo pasiektas susitarimas su trigubo C sistema, pagal kurį Kinija ir kitos BRIC valstybės galės dalyvauti, o industrinės valstybės tada galės e, dar labiau griežtinti savo tikslus. Tai leis Kinijai padidinti emisijas einant laikui o kitos valstybės turės už tai kompensuoti. Taigi čia nekalbam apie, kokį, anglės, apie jokį anglės dvideginių neutralų augimą. E, kalbam apie labai svarbius veikėjus ir mes kalbam apie uh, veiklos mažinime, todėl mes turim e, klausti komisijos atstovų, gal jų yra čia, ir valstybių narių, kad būtų deramasi tiesiogiai su ICAO organizacija, kad būtų sukurtas mechanizmas panašus, kaip kad buvo sukurtas Paryžyje, pagal kurį tikslai būtų dar labiau sugriežtinti. Nebus susitarimo, kuris bus parengtas ratifikacijai. Mes kalbam tik apie politinius įsipareigojimus, taigi nieko konkretaus nėra ir mes turėsime viską peržiūrėti pramonė turės mažinti savo emisijas 50 procentų iki 2050 metų. O artimiausioje ateityje, ką mes turim daryti, turim galvoti apie skrydžius ES viduje. Mes norime, kad būtų e, paleista nauja sistema. E, mums reikia, kad ją patvirtintų parlamentas ir taryba ir jį pradėtų veikti. Ir visi ES vidaus skrydžiai, lėktuvai, kurie uh, E, leidžiasi arba kyla Europos Sąjunga, turės tenkinti ETS reikalavimus. O dabar mes e, kalbam tik apie tuos skrydžius, kurie yra visiškai e, tik Europos Sąjungos viduje, neapimdami tarp kontinentinių skrydžių. Su skrydžiais Europos Sąjungos viduje mes galėsim tikslą tik labai kukliai pasiekti, tik 10 procentų plieno pramonė ir ta turi išsikėlusi aukštesnį tikslą. Aš žinau, kad avialinių pramonė susiduria su sunkumais, bet vis tik tai plieno pramonė išgyvena egzistencinę krizę ir ji nori savo emisiją sumažinti 43 procentais. ETS dėl sektoriaus, kad CO2 nenutikėtų, siekia 100 procentų tikslo, o avialinijos siekia 50 procentų. Tai yra skirtumas, apie kurį reikia galvoti Mes suprantam, kad bus naujų Europos komisijos pasiūlymų pateikta rudenį. Viską turėsim suderinti su šiuo pranešimu ir turim užtikrinti, kad su visais sektoriais būtų elgiamasi sąžiningai. Vyksta diskusija apie anglės dvideginio nutekėjimą. E, anglės dvideginio nutekėjimą e, avialinijų pramonėje. Junktinės Amerikos valstijas galima skristi per Londoną arba galima skristi per tolimesnius tarpinius oro uostus. Tačiau anglės dvideginio nutekėjimo ir kitų e, e, daug energijos naudojančių produktų suvartojimas tik didėja. Europa dažnai e, sako, kad daug ką galima kompensuoti importu, tačiau aš skry, tačiau kalbant apie skrydį iš Londono į Paryžių arba Paryžiaus į Romą, negali būti pakeistas skrydžių į Šanhajų. E, Apie tai mes turim labai atidžiai pagalvoti. Ir dar vienas dalykas, ką mes darysime su tarpkontinentiniais skrydžiais. Mes nenorime, kad tarptautiniai procesai nukentėtų. Mes nenorim sukurti įspūdžio, kad mums tinka bet koks sprendimas, net jeigu jis yra nekologiškas. E, mūsų laukia labai rimtas darbas artimiausią mėnesį čia parlamente. Ačiū. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen. Aš irgi norėčiau. Irgi noriu padėkoti kolegoms, kurie buvo IKAO delegacijoje. Būtų galima sakyti, kad e, ta misija buvo tiesiog neįmanoma. Tačiau iš to, ką girdėjau čia, iš to, ką sakė Julia Gerling, uh, E, man susidaro įspūdis, kad darbas yra padarytas labai gerai ir vyk, buvo užbėgsta daug gerų diskusijų, bet kokiu atveju mes e, turim išlaikyti šį tempą ir labai svarbu, kad šis klausimas ir toliau būtų nagrinėjimas, net jeigu komisija nedemonstruoja daug entuzijazmo. Turim daryti viską, ką galime. Esame teisės aktų rengėjai, turime daryti viską, ką galime, rūpinti savo piliečiais ir uh, piliečiams turime aiškiai pasakyti, ką norime padaryti. E, anglies nutekėjimas yra kita labai svarbi tema. Labai e, svarbu pasakyti, kad e, čia svarbu vaidmenį vaidina ne vienas ar du sektoriai, yra kitų sektorių, pažiūrėjau, plieno pramonė, kuriai kuri turi atlaikyti tvirtą tarptautinę konkurenciją. Mes turim stengtis uždėti kuo mažesnę naštą. Parlamentas turi siekti racionalaus kompromiso. Šį išpolį rems didelė dauguma. E, mes e, čia ne to siekiame, turime aiškiai parodyti, kad klimato kaitą vertinam labai rimtai visi sektoriai turi būti, turi suvaidinti jiems tenkantį vaidmenį. Aš žinau, kad yra labai svarbu veikti tarptautiniu lygmeniu. Tačiau, jeigu mes e, avialinijų atveju būsime per daug nuolankus, tai kaip tada bus su plieno pramonė, su cemento sektoriumi? Visi šie sektoriai E, turi atlaikyti tarptautinę konkurenciją ir su jais turi būti elgiamasi lygiavertiškai. Sakome, kad reikia organizuoti naują susitikimą su IKEO, IKAO su parlamentu. Dėkoju kolegoms už darbą ir reikia labai rimto kompromiso ir tvirtos paramos. Ir tada turbūt mūsų balsas bus išgirstas. Ačiū. Thank you very much. I don't know if other colleagues want to take the floor. Ačiū. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti ne, tuomet galime to klausimo svarstymą baigti ir perėti prie kito paskutinio šiandienos darbo tvarkėje keitimosi nuomonėmis su Europos komisijos atstovais dėl e, pabėgėlių sveikatos rūpybos. Kaip žinome, politinės frakcijos pateikė prašymą ir geriausia būtų suteikti žodį komisijos atstovams. Ačiū jiems, kad atėjo šiandien į posėdį. Ir pirmiausia žodis komisijos atstovams padaryti žanginį pareiškimą, po to prasidės diskusija su nariais. Pane Izabel Delemata Baranko. Ačiū. <clears throat> Kai susiklos ši e, beprecedentinė situacija dėl didelio migrantų srauto. Komisija e, sprendžia sveikatos apsaugos klausimą jų ir sveikatos bei maisto saugos direktoratas tuo rūpinasi. Taip pat e, nagrinėja valstybių narių prašymus dėl e, vakcinų, vaistų, taip pat dėl užkrečiamų lygų plitimo stebėsenos <clears throat> Taip pat palaikome ryšį su nacionalinės sveikatos apsaugos e, kontaktų centrais ir siekiame užtikrinti, kad visa mūsų teikiama žinia apie pabėgėlių sveikatos apsaugą būtų nuosekli. Siekiame prisidėti ir prie to, kad e, šis migrantų srautas nekeltų grėsmės visuomenės sveikatai kad užtikrintume galimų grėsmių stebėseną, stebime tam tikrų lygų e, pasireiškimą, draugė su Tarptautinė migracijos organizacija ir Europos lygų kontrolės ir prevencijos centru. E, Parengėme vieningą priemonę dėl pabėgėlių ir migrantų sveikatos e, būklės įvertinimo ir tai leidžia e, E, taip pat e, e, ištirti tų asmenų sveikatos istoriją ir informaciją apie tai rengiama įvairiomis reikalingomis kalbomis. Toks projektas yra įgyvendinamas Graikijoje, taip pat jis bus plėtotas Italijoje, Slovenijoje ir bus pristatytas internetinėje svetainėje. 7,2 milijonų eurų skyrėme įgyvendinti specialią sveikatos apsaugos problem, programą, kad padėtume valstybėms narėms atremti su sveikatos apsauga susijusius iššūkius. Tarptautinė migracijos organizacija e, dal, e, inicijavo 10 projektų, kurie pradėti 2016 sausio 1. E, Taip pat rengiame protokolus dėl klinikinių tyrimų ir gairių, bendradarbiaujame su Europos medicinos e, personalu. Ilgos trukmės laikotarpiu e, parengsime sveikatos apsaugos programą, jai bus skirta 7,5 milijono eurų. Tai programa skirta integruoti pažydžiamus migrantus, taip pat sveikatos apsaugos klausimams skirta ir ypač akcentuojama psichinė sveikata. Taip pat bus paskelbti du konkursai dėl mokymų, dėl e, profesionalų medicinos personalo mokymų bus numatyti mokymai dėl užkečiamų lygų, taip pat specialūs mokymai bus skirti pasienių e, apsaugos darbuotojams, e, kad būtų susipažintas su galimų lygų protrukiais ir atvykstančių žmonių ypatingais poreikiais. Taip pat vyk, vyk, Taip pat e, siekiame integruoti tuos asmenys į sveikatos apsaugos sistemą. Ir kom, štai tokių priemonių komisija imasi dėl e, pabėgėlių ir migrantų sveikatos apsaugos. Ačiū. Pone Berter, kolegos turi klausimą. Gal kažką praleidau. Uh, Bet ar jūs minėjote, jūs kalbėjote apie tai, kaip jums sekasi užtikrinti, kad šeimos būtų drauge, jeigu atvyksta žmonių, kuriems reikia medicininės priežiūros. Paskui šeimos išsiskiria jeigu kažkam reikia medicininės, mm, pavyzdžiui, priežiūros ir e, jeigu šeimos nariai išsiskiria. kolegos. Dar kas nors turi klausimų? Prašau komisijos. Europos komisija neturi kompetencijų šioje srityje, kaip žinote, sveikatos apsaugos organizacijos. Ir... E, tai, tai, tai lab, apima daugiau nei sveikatos apsaugą, kad tai socialinė parama šeimoms tai yra ne ES kompetencija, tai valstybių narių nacionalinės kompetencijos dalykas. Ačiū. Man atrodo, kad daugiau klausimų komisijai nėra ir tai paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, kitas posėdis vyks balandžio 8-19 ir tuo ir baigiame mūsų trumpą darbą, dėl visiems žinomų sudėtingų aplinkybių ir susitiksime posėdžius ateityje. Ačiū.